atstatyti pasitikėjimą Europos institucijoms. Labai ačiū. Norėčiau porą oficialių pranešimų pateikti. Ponas Franko Bananinį pranešė, kad jis dabar yra neprisijungęs narys. Ant